darbo atvarkės punktų norėčiau informuoti apie štai ką. Ekon komitetas um, nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo teisės akto, apie kurį buvo pranešta vakar dienos plenar, plenarnėje sesijoje, todėl pagal 105 darbo tvarkos taisyklių straipsnį, šeštąją pastraipą šis e, dokumentas laikomas patvirtintų. Tai reiškia, jog e, nuo šios dienos tekstas laikomas patvirtintų.